E, tai, taisyklių ketvirtojų straipsnių mes numatome šią jo įgaliojimų nutraukimo datą. Pagal septintąjį darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir įgaliojimų patikrinimą aš paprašiau vasario 9 dieną atsakingą komitetą paskirti narį atsakingą už įgaliojimų patikrinimą. Mm, pono Karlo Kasinio, Evelinos Regner, ponios Cecilijos Vikstrom, pono Gellard Hefner ir Sajat Karim. Be to, aš pono Mastalką ir Speronį e, paskelbiau pakaitiniais nariais. EPP, SRD, ALDE, Žaliųjų